iš klaidų turime mokytis visi. Dėkoju, ponė komisarė. Šią įdomią diskusiją baigiame ir pereiname prie kito darbo atvarkės klausimų. Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl klaidinančių įmonių žinynų. Dabar iš karto suteiksime žodį ponui Busutil dviems minutėms. Jis yra šio klausimo autorius. Thank you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, prieš dviejus su pusę metų aš čia plenarinėme posėdėje teikiau pranešimą dėl klaidinančių įmonių žinynų. Ir um, buvo aišku signalas, kurį gavome iš um, e, komisijos. Teikiama informacija, klaidinga informacija ir nuo to kenčia mūsų organizacijos, e, įskaitant ir labdarą teikiančias organizacijas. Taigi mums reikia suderinto požiūrio, bendro požiūrio, tam, kad būtų galima kartą ir visiems laikams sustabdyti tokią klaidinančią praktiką. Praėjo dviejai su pusę metų ir vėl plenarinėme posėdėje svarstome tą pačią temą. Kodėl? Todėl, kad trūko e, valios sutvarkyti šią problemą. E, trūko kompetencijos, tai yra neprimtina. Norėčiau priminti kolegoms, apie ką mes čia kalbame. E, klaidinantis įmonių žinynai teikia neteisingą informaciją. Tiesiog e, yra prašoma žm... asmenų atnaujinti asmeninius duomenys, verslo duomenys. Ir regis tai yra e, tiesiog laisvas neprivalomas reikalas. Tačiau E, nepasakoma, e, tiem žm tie, tie žmonės než, mano, kad tai jiems nieko nekainuos ir ne, nereikės jokių įsipareigojimų iš jų pusės. Tačiau, kai tai padaro, dažnai prašoma iš jų sumokėti tūkstantį eurų uh, už trejus metus. Ir jeigu atsisakoma mokėti, tai tuomet tų žininų autoriai griebėsi uh, puolimo taktikos, jie grasina teismais, jie skambinėja toms įmonėms ir visai kitaip persekioja jas visą laiką. Labiausiai susirūpinimą kelintis dalykas yra tai, kad tai vyksta daugelie valstybių narių. Valstybių narių struktūros kompetitingos žino, kad tokia praktika egzistuoja, tačiau nesimama jokių veiksmų tokiai praktikai susitikti trukdyti. ES biznio tarny, verslo tarnybos e, e, eksporto e, gidas DAT yra tos firmos, kurios veikia be jokių apribojimų. Pone pirmininkė, viskas nuėjo per nelik toli, visą tai prieštarauja ES teisiai ir kol kas dėja nieko nedaroma, kad tokia veikla būtų sustabdyta. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponui Busutil. Dabar poniai Korholai žodis 2,5 minutės. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, sulaukėme labai daug skundų dėl klaidinančių verslo žinynų. Žinome, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms yra didžiulė problema. Įmonės kenčia, patiria finansinę žalą, patiria persekiojimus. 2003-2008 metais tūkstančių skundų buvo sulaukta ir buvo tyriama tūkstančiai skundų. Ir tie skundai plaukia toliau, nes aukų skaičius, naujokų skaičius auga. E, šio pobūdžio veikla kenkia vidaus rinkos sklandžiam veikimui. E, klaidinanti informacija yra e, blogas dalykas, tai taip pat pažeidžia ir direktyvą dėl sąžininkos prekybos. Bet ar turime taisyklių, kurios padėtų šią problemą spręsti? Imko komitetas yra atsakingas už teisės aktų siūlymą. Šioje srityje su Olandijos kompetentingomis struktūromis buvo nuolat bandoma bendrauti, siekiant išsiaiškinti, ką reikėtų daryti, kovojant su įmonėmis e, teikiančioms klaidinančią informaciją apie įmonės. Paprastai šalis rūpinasi tuo, kas vyksta jų pačių teritorijoje. Tačiau matome, kad problema dėja peržengia valstybių sienas, todėl didesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių gyvendinti ES teisės aktus būtų esminis dalykas, norint tokias, tokią sukčiavimo praktiką sustabdyti. Europos komisija turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį čia, reikėtų kalbėti apie geresnį tar, tarp valstybinį teisės aktų įgyvendinimą, reikėtų, kad būtų daugiau bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Daugiau reikėtų kalbėti kalbėti apie sankcijas, kurios atgrasintų nuo tokių sukčiavimo praktikų egzistavimo valstybėse narėse. Ir būtų galima uždrausti tokiams įmonėms vykdyti savo veiklą, o tos, kurios e, tokią veiklą vykdo neteisėtai, turėtų būti baudžiamos e, nes prekybos praktikos direktyvą būtų svarbu įgyvendinti iš esmės. Tai padėtų e, atkurti pasikeimo santykius e, su vartotojais. Ir šiuo požiūriu daugelis verslo įmonių e, būtų apimtos numatytų taisyklių iš esmės, tai padėtų įtvirtinti geresnę komercinę praktiką. Yra labai svarbu padėti įmonėms kovoti su šia problema, svarbu pagerinti informaciją apie įmonės ir svarbu, kad egzistuotų mechanizmai, kurie padeda blogą situaciją ištaisyti. Maničiau, kad valstybių narių e, institucijos neturėtų sutikti kliūčių bendradarbiaudamos, spręsdamos šią problemą. Nes manyčiau, kad būtų puiku, jeigu pavyktų sėkmingai kovoti su įmonėmis teikiančiomis klaidingą informaciją. Ačiū. Ačiū. Ponas Otingeris kalbės Europos komisijos vardu, prašom. Frau Präsidentin. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, komisija pritarė išreikštam susirūpinimui ir e, tai kritiniai analizai, kurią atlieka Europos parlamentas, tikrai e, žinynų leidėjai neretai užsima klaidinančią praktiką, tai sukelia nemažai problemų. Jūs e, prieš tris metus atlikote apklausą bei sulaukite keleto tūkstančių nusiskundimų. Tačiau tai, tai yra tik lietkalnio viršūnė, manyčiau, suklaidintų verslininkų skaičius yra keliolika kartų didesnis negu sulaukta realių skundų. Kolegė Reding renka savo ruoštų duomenis, kad e, galėtų geriau įvertinti problemos mastą. Pasakysiu, kad 114.6 metų direktyva panašią praktiką pripažino klaidinančią ir neteisingą, turiuomenį klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvą ir panaši žinynų veikla yra uždrausta. Tačiau e, neretai klaidinantis veiksmai tęsiasi, ypač e, tai vyksta tarptautinių lygmenių ir baudžiamasis persiekimas yra sudėtingas panašiais atvejais. Kolegė Reding planuoja mm, kovoti su šia problema bei metų pabaigoje paskelbs komunikatą, kuriame atspindės, kaipgi yra įgyvendinama direktyva dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos, bei pristatys e, galimybės dėl šios direktyvos patobulinimo ir atnaujinimo. E, planuojama atlikti turinio patobulinimus atsižvelgiant į egzistuojančią klaidinančią praktiką, Taip pat svarstomos galimybės stiprinti bendradarbiavimą tarp kompetitingų valstybių narių institucijų atliekant panašių klaidinančių leidėjų baudžiamąjį persiekiojimą. Taip pat stengiamasi atkreipti didesnį visuomenės dėmesį į panašių klaidinančių žininų leidėjų veiklą. Taigi skirti daugiau dėmesio visuomenės informacijai informavimui. Šeštųjų metų direktyva visose valstybėse narėse yra įgyvendinta. Nepaisant to, komisija prieš e, skelbdama planuojamą komunikatą prašo valstybių narių pateikti ataskaitą, kaipgi direktyva yra perkelta ir įgyvendinama. Gegužė komisija surengė e, konferenciją su valstybių narių pareigūnais bei suinteresuotomis pusėmis per ją daugiausia dėmesio buvo kalbama apie klaidinančius žinynų leidėjų veiksmus, ypač e, tarptautinių lygmenių. Reikia pažymėti, kad valstybių narių e, kompetitinkos institucijos privalo sėkmingiau bendradarbiauti. Tam ponios Reding komunikatas kurio laukime metų pabaigoje, skirs ypatingą dėmesį. Tema skubi visiems, taip pat ir mums. Norime reikalingus veiksmus atlikti kaip įmanoma greičiau. Reikia išklausyti nukentėjusiosius, įsiklausyti į jų pasiūlymus. Na, tai neišvengiamai pareikalaus laiko. Atlikus išsamų situacijos vertinimą, vertinus visus argumentus, komisija ketina imtis papildomų veiksmų, kovojant su klaidinančia tarptautinė praktika, kiek tai yra susijęs su baudžiamąją sritimi. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui už jo stiprią paramą šioje kovoje. Ačiū komisarai, kolegos. Dabar perėsime prie pasisakymų politinių frakcijų vardu, jau tikrai nemenkai vėluojame. Pagal darbo atvarkė. Ir tikrai prašyčiau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Priešingų atveju tikrai būsiu priversta jūs nutraukti. Šiandien turime ir balsuoti, bet to šiandien juk ir išvykstame namo. Taigi dabar EPP vardu Papa Nikolau, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponė komisarė, galime tik sutikti su tuo, ką jūs pasakėte. Galiu tik tai vardyti ir vardyti visas problemas, su kuriomis susiduria Graikijos piliečiai, tarkime, nukentėję nuo, tokių, nuo tokios klaidingos um, informacijos. Štai yra dokumentas, kuris yra siunčiamas vienos iš tokių bendrovių, klaidingų bendrovių. Ir štai visai mažom raidelėme šitą dokumente sakoma, kad šitas atnaujinimas yra nemokamas. <clears throat> Čia yra parašyta pačiam viršuje. <clears throat> Na ir ką, pilietis matydamas tokį blanką daro, jis užpildo šitą formą ir ją gražina. O pačioje pačioj visiškai mažomis raidelėmis parašyta, kad jis turi mokėti tūkstantį eurų už metus, kaip ir pasakė ponas Busutil už šitos informacijos skelbimą. Na ir ką laikas bėga, įmonės teisės atstovas tada kreipiasi į tą žmogų ir pareikalauja jau daug didesnės sumos, kuri turi būti sumokėta, nes, aišku, yra dėlspininkiai uždėlsti ir taip pat turi būti apmokėtos teisinės paslaugos tos įmonės. Taigi, ponės komisarė, akivaizdu, kad yra tam tikros teisinės nuostatos, bet mes nesuprantame, kiek ta direktyva yra įgyvendinima, ar yra pakankamai įgyvendinima valstybėse narėse. Aš manau, kad reikėtų kuo greičiau spręsti šias problemas, mes turime tiesiog būti su savo piliečiais, padėti jiems spręsti šias problemas, nes piliečiai juk turi suvokti, kad mes nesame kažkur toli nuo jų, kad mes rūpinamės ne vien tik tai didžiaisiais europiniais klausimais, kad mes jiems padedame ir jų kasdieniam gyvenime ir tai reikia spręsti kuo greičiau. Pirmininkė, ačiū. Pone Flašiko, vieną minutę. Treba skonštatovať, že tieto spoločnosti uh, nie sú len uh, klamlivé, oni sú podvodnícke. Pone pirmininkė, tikrai, ponios ir ponai, mes matome, kas vyksta su šitom e, bendrovėmis. Ne tik tai jos vykdo klaidingą veiklą, bet ir e, nusikalstamą veiklą. Aišku, ir e, Komet asmenys vykdo klaidingą ar melagingą veiklą ir įtraukia kitus asmenys į tai, tai yra juk ir sukčiavimas ir tai yra neteisėta veikla. Mes turime užkirsti kelią tokiai praktikai tokiai klaidinančiai veiklai, kurias vykdo tos e, skelbimų bendrovės. Juk tai yra prieštaraujant 2007 metų 114 direktyvai. Mums nereikia kažkokių naujų teisės aktų, mums reikia tiesiog uh, tinkamai taikyti jau egzistuojančius aktus. Problema yra tokia. Čia yra tarp valstybinis aspektas taip pat, ypač kalbant apie mažas vidutinės įmonės, kuomet jų uh, atstovai negali tinkamai apsiginti, nes teisinės paslaugos brangiai kainuoja ir, ir, ir, ir tiesiog tokia atveju jos tiesiog negali padaryti, atlikti reikalingų veiksmų. Taigi, ponas komisarė, dar yra daug vietos čia informacijos kampanijai šio klausimu. Pirminkė, ačiū, ponė Harkin, pusantros minutės. Eh, Dėkoju. Turiu dvi su pusę minutės, ar ne, ponė pirmininkė? Pone komisarė, pastaraisiais metais aš sutikau daugybę savo šalies airijos piliečių, kurie nukentėjo nuo tokių įmonių veiklos. Pavyzdžiui, viena įmonė turėjo sumokėti 2000 eurų dėl to, kad e, jų informacija atsidūrė šiame e, žinyne ir tik dėl to, kad pasirašė e, formuliarą tokį, kuriame sutiko pateikti savo duomenis. Žmonėms tai nutinka nuolatos, jie nuolatos apgaudinėjami. Kita pagyvenusi ponia, taksi vairuotoja, irgi sulaukė e, for, e, formuliarų, kuriame buvo sakoma, kad su jos įmonės veikla susijusių klaidų buvo atsiradę, jinai turėjo e, pataisyti duomenys ir persiųsti. Ir paaiškėjo, kad po to turėjo mokėti didžiulės sumas, net būdama jau pagyvenus ir praktiškai sustabdžius savo veiklą. Aš nieko negalėjau patarti. Aš tiesiog sakiau, kad jūsų vietoje aš pinigų nemokėčiau. Yra daugybė kitų pavyzdžių, daugybė jų išklausiau. Tiesa yra ta, kad piliečiai tikisi, kad ES teisė juos apsaugos tokia situacijoje. Jie negali suprasti, kad e, jie dėja tokiu atveju lieka be jokios apsaugos. Ir čia yra tam tikras dviprasmiškumas. Aš sakau piliečiams e, ir girdžiu iš jų, kad jie tikisi būti apsaugoti, bet aš sakiau, kad garantijų kol kas nėra. Tos Įmonės e, veikia ir, pavyzdžiui, kitose regionuose, pavyzdžiui, Ispanijoje, ir jos mielai e, persekio įmonės ir kitose regionuose. Neaišku, kaip įmonėms kartais, e, kai, jos, kai, kai su jomis užmiska kontaktus įmonės veikiančios kitoje šalyje, nėra aišku, ar kita šalis taikos tokios pačios teisės nuostatas kaip jų šalyje. Vėlgi, uh, piliečiams kelia susirūpinimą. E, te, ES teisės taisyklių taikymas. Maničiau, kad ES valstybės turėtų glaudžiau bendradarbiauti, išspręsdamos tokius tarptautinius atvejus. Tos įmonės rengiančios tokius žinynus turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Yra seniai laikas šią problemą spręsti. Ir e, piliečiai negali suprasti, kodėl dėja jie nėra apsaugoti nuo tokių kompanijų veiklos. Taigi žodis skubu šiuo atveju reikia skubiai spręsti problemą, reiškia, kad jas reikia spręsti jau dabar. Dėkoju. Ačiū poniai Harkin. Dabar ECR vardu kalbės kolega Stevenson. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu visiškai tam, pasakė ponė e, Harkin. Š, e, mano apygardoje taip pat ši problema pasireiškia. E, e, labai dažnai nukenčia maži viešbutukai, teikiantis nakvynės ir pusryčių paslaugas. Ir jų koordinatės įtraukiamos į tuos žinynus ir tuomet atsiranda jų, e, kai duomenys atsiranda žinynuose, jie gauna paskui laiškus, raginančius juos sumokėti daugybę eurų. Ir juos persekioja tų įmonių atstovai, tai yra kriminalinė veikla vykstanti pasauliniu mastu. Mes turime tiesiog prižiūrėti šią situaciją, turime tęsti e, savo veiklą ir turime irgi persikoti tuos, kurie užsima tą klaidinančią sukčiavimo veiklą. Aš sakiau žmonėms savo apygardoje, kad jie turėtų visą korespondenciją atsiųsti man šiuo klausimu, kad turime kažką daryti, kad tai nebepasikartotų. Tie žmonės turėtų tiesiog būti įkalinti už tokią veiklą. Ačiū ponui Stevenson. Kolega Taylor, žalių frakcijų vardu minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų reikalinga priimti sprendimą. 2006 mes turime prieimę direktyvą, kuri neveikia taip, kaip turėtų. Tos įmonės, apie kurias kalbame, ir toliau egzistuoja, ir toliau sukčiauja be sukčiauja organizacijų ir nieko dėtų piliečių sąskaita. E, jos kenkia ES bendrovėms vokdamos jų lėšas. Jos užsijima tokią veiklą, kurią galėtume pavadinti e, persekiojimu ir reketu. Aš manau, kad jeigu situacija atrodo pernelyg gera, e, kad būtų tikra tai, ką apie tas įmonės sakoma, tai tuomet reikėtų dar kartą ją peržiūrėti. Įmonės tos, kurios užsima tą nelegalę e, veiklą, turėtų būti sustabdytos, joms turėtų būti neleista toliau veikti. Manau, kad ši rezoliucija yra labai savalaikė, mes remsime ją, nes komisiją e, taip pat turėtume paraginti dirbti, kad direktyva būtų sustiprinta ir tinkamai gyventinama. Ačiū. Dėkoju kalbės kolega Clark. Minutė. FD frakcijos vardu. Nepaisant visų tų mėginimų sustabdyti tokią klaidingą, e, klaidinančią veiklą, e, nesiseka to padaryti. Mes turime padaryti viską, kad ta veikla būtų sustabdyta yra be abejo daroma didžiulė žala. Pavyzdžiui, kol kas nėra teisės aktų, kai kuriuose valstybėse narėse reglamentuojančių tokią veiklą. Dėl to tokio tipo veikla tebe vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. Tad kodėl nepasitelkti vyriausybių, kad būtų galima sustabdyti tokią nelegalią praktiką. Šiuo atveju ES nėra naudinga paslaugų sektoriuje ši praktika yra ypač paplitusi ir tuomet laisvai gali veikti teroristai ir panašus sukčiai. Nieko. E, Ačiū. Dabar kiti kalbėtojai, savarankiškai kalbantis ponas Buliau. Pone pirmininkė, ponas komisijos nariai, kolegos, galima taip apibendrinti šitą žinynų situaciją, kuri atseiti nemokamai teikia informaciją skaičiais. 400 peticijų gavo peticijų komitetas, 50 tūkstančių mažų įmonių, asociacijų ar organizacijų buvo paliestos ir netgi persikėjamos, kol susimokėjo. Ir, ir tikrai didelės sumos eurų buvo mokomos už tokius sutartis. Šitie skaičiai tik tai iš dalies atspindi visą visą nukentėjusiųjų skausmą, nes daug įmonių susiduria e, dėl tokių atvejų su tiesiog ekonominiais sunkumais, ypač krizės situacijoje. Šita bjauri praktika ir ją yra sunku ir, ir įveikti. Kokie sprendimo būdai? Visų pirma, užkirsti kelią šitam sukčiavimui, kuri pakerta mūsų įmonių veiklą. Tam reikia peržiūrėti direktyvą dėl klaidingos informacijos ir reikia, tos direktyvos prieimimą reikia pagreitinti, kad būtų užkirstas kelias klaidingai informacijai. Bet to reikia sudaryti juodai sąrašą tokių įmonių, e, sąrašą tokių kolegų, kurios būtų, tokių įmonių, kuris būtų lik ir kažkoks tai referencinis sąrašas. Be to reikia padėti nukentėjusiems įmonėms kažkokiamis paprastomis atgrasinančiamis priemonėmis ir prevencinėmis priemonėmis. Na ir galiausiai reikia bausti, griežtai bausti tokios sistemos veikėjus baudos ir bausmės dabar taikomas yra daug mažesnės už tas sumas, kurios tos įmonės susi, susigriebė iš nukentėjusiųjų. Taigi reikia tiesiog imti sprendimų. Pirminkė, ačiū. Pone Gebhardt, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Komisija yra susirūpinus ir pritarė parlamento susirūpinimui. Tai labai gražu, tačiau mes jau metų metų laukiame komisijos veiksmų ir žingsnių. Pono Buzutilo pranešimas buvo patvirtintas per praėjusią kadenciją vėdaus reikalų komitetas mm, pareikalavo, kad būtų padėta kenčiantiems žmonėms, tačiau žmonės pagalbos nesulaukia Daugelis nukentėjusių smulkių įmonių neturi finansinių galimybių apsiginti nuo panašių leidėjų veiksmų. Praėjusią savaitę gavau laišką, kuriame klausima, kaipgi aš turiu apsiginti. Aš negaliu sauliaisti pasisamdyti advokatą, negaliu su to kovoti. Aš manau, kad galų gale reikia veiksmingų priemonių imtis, jos turi išvalyti mūsų visuomenę nuo šitų ją užplūdusių blusų. Ačiū. Ačiū, jūs puikiai laikėtės kalbėjimo laiko, ponės Tylė, ar vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Na, šitie sukčiavimo atvejai, nuo kurių nukenčia mažos vidutinės įmonės, e, jos yra vykdomos e, Um, naudojantis prisidengiant Europos vardu. Nukenčia ne tik tai mažos vidutinės įmonės, jos persikiamos, kad vėliau susimokėtų, nors iš pradžių atseit ta informacijos kelbimas buvo e, nemokamas, bet kita vertus juk pažeidžiamas ir ES veidas, jeigu ji neveiks. Kodėl mes galvojame tik tai mažų mastų? Kaip kolega sakė, juk tai yra klausimas, apie kurį jau ilgai seniai girdime kalbant ir nieko nedarome. Kodėl negirdime kalbant apie tyrimus, informacijos rinkimą, tarimusius tarp kolegų? O labiausiai dabar reikia imtis veiksmų, gana žodžių. Jeigu tik tai dėlsime, lauksime, kol laikas bėgs, E, jokios naudos nepasieksime. Dabar atėjo laikas veikti. Juk tai yra nusikaltimai vykdomi Europos Sąjungoje, tarp valstybiniai nusikaltimai. Ar galima rasti kažkokį teisinį e, pagrindą, teisinę formą, kad mažos vidutinės įmonės apsisaugotų nuo tokių nusikaltimų? Ačiū. Dabar vienai minutiai suteiksiu žodį poniai Prendegast. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė. Europos parlamentas tikrai gavo šimtus peticijų nuo nukentėjusių nuo šitokios praktikos. Ne, nekaltos tiesiog įmonės yra persekiojamos, jos privalo mokėti didelios sumas, kurių netgi neturi šios įmonės e, yra pasirenkamos tikslingai e, kaip aukos, kartais iš kitų valstybių narių, Ir reikia taip pat pažiūrėti, kokie yra, yra teisinės, kokios yra teisinės nuostatos leidžiančios užkirsti tam kelią. Bet aišku, tos žinynų bendrovės puikiai žino, kokioje aplinkoje jos veikia. Yra nuostatos susijusios su klaidinga ir lyginama informacija e, kurios būtent reglamentuoja tokių žinynų bendrovių veiklą. Reikia tiesiog į, į, į, įtvirtinti, kad e, šitų nuostatų perkelimas į praktiką būtų tinkamas ir kad valstybės narės tinkamai gyvenintų direktyvą. Ir dar reikia, aišku, suprasti, kad nebūtinai visos priemonės yra pakankamos tose valstybėse narėse. Pone Rapti, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, šitos e, nusikalstamos komersinės praktikos, na, čia kaip, kaip ir kaip vanduo, kuris Kai tik tai yra kur nors plyšys, vanduo ten ir patenka. Taigi, jeigu yra nusikaltimas, reiškia, kad yra spraga direktyvoje ir spraga taip pat reglamente, kuris yra susijęs e, kuriame kalbam apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Štai tai tos dvi spragos, per kurias ir pralenda tos um, nusikalstamos bendrovės. Parlamentas turi veikti greitai ir komisija turi veikti greitai, nes laikas tai pinigai, kaip sakom, ir kolegos jau sakė taip pat. Jau treji metai beveik yra praėję, trejetas metų, per kuriuos tie asmenys, tos įmonės tie sukčiai, kaip nemažai kolegų jos, nepabijo jos įvardinti, apgaudinėja mažas ir vidutinės įmonės. Įmonės, kurios yra pati esmė mūsų europinės ekonomikos. Taigi veikime kuo greičiau. Pirmkė, ačiū ponė Rapti, kad jūs laikotės kalbėjimo laiko, ponas Tarabela. Pirmininkė komisarė kolegos, iš ties reikia svarbu suprasti, ar direktyva dėl klaidingos informacijos, lyginamos informacijos yra tinkamai perkelta ir taikoma valstybės narise. Bet taip pat turime, e, nedelsdami kitus aspektus, esminius aspektus šios problematikos svarstyti, kurie beje e, gali būti perkelti ir kitus sukčiavimo kelius. Visų pirma, informacija kurie turime teikti vartotojams iš komisijos, iš valstybių narių ir organizacijų. Tikrai nenormalu, kad piliečiai taip yra apgaunami. Antra, aukos turi galėti teikti kolektyvinius ieškinius, kad apgintų savo interesus. To kolektyvinių ieškinių teikimo galimybės jau laukiame beveik 20 metų. Trečia, dabartinė diskusija dėl reformos gali gal truput numatyti būsimas nuostatas, kaip spręsti šitos nusikaltimus. Mes tikrai daug tikimės iš jūsų, ponė komisarė. Pirmininkas, pirmkiačių. Na, dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Tokia, tokių įdomų klausimų, aišku, yra daug ir norinčių kalbėti. Ne visi galės pasisakyti, nes laiko nedaug turime. Taigi paimsiu penkis. Leisiu penkiems kalbėti, ypač tiems, kurie dar ryte negalėjo pasakyti. Ponas Keli, vieną minutę. Dėkuoju. Pozicija yra tokia kaip ir kitų. Mano apygardoje, Korke, taip pat problema ši egzistuoja. E, kai buvo sudarydami, e, sudaromi katalogodami European City Guide, e, taip pat buvo užmesgami kontaktai su įmonėmis, raginamos jos reklamuotis, o paskui buvo prašoma mokėti. Lygiai taip pat Katalonijoje pasitaikė tokių atvejų, Belgijos teismai ir, ir kitur buvo tekę nagrinėti tokias bylas, taip pat ir Junktinėje karalystėje, tačiau tos įmonės veikia toliau. E, Maničiau, kad reikia tarp įmonių skleisti informaciją, kad jos būtų budrios ir kad nepapultų į tokių e, kompanijų spastus. Ir kitas dalykas, mes turime priimti teisės aktus, kurie padėtų užtikrinti, kad e, tos įmonės, kurios persekioja įmonės, galėtų būti teisiškai persekiamos ir baudžiamos. Ačiū kolegai Keli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 E, siekiama surinkti maksimumą pinigų. Problema yra tarptautinė. Dažnai tos įmonės veikia iš trečiųjų šalių, tad mums reikia europinio sprendimo šiai problemai. Nepaisant Europos parlamento pastangų, e, Europos komisija regis neveikia, nieko nedaro šio klausimu. Aš manyčiau, kad sprendimų yra nemažai ir jeigu Europos komisija atliktų uh, savo darbą, pirmiausia, sudarytų tokių įmonių juodą į sąrašą, tai vadinama, tai jau būtų naudinga. Mums reikia tvirto teisėkuros sprendimo, kurį parengtų ir priimtų Europos Sąjunga. Ir aš norėčiau paraginti komisarą pagreitinti šią procedūrą, nes mūsų piliečiams kol kas tų sprendimo nebuvimas brangiai kainuoja. Dėkoju. Ačiū, ponė Sanflova, minutė. E, nekalé praktiky některých tzv. katalogových firm Kai kurių e, žininų sudarimo įmonių nelegali veikla tebėra rimta problema. Pažeidžiami teisės aktai ir jų gyvendinimas. Daugelis įmonių nukentėjusių nesikreipia į teismą, tačiau mes galime pasakyti, kad trūksta teisės aktų, reikia tvarkyti procedūros aspektus ir numatyti reikiamas taisyklės Maničiau, kad kompetentingos struktūros turi prisimti jums tenkančią atsakomybę. Kol kas problema sprendžiama nerimtai, nerimtai žiūrima iš šį klausimą. E, dažnai tiesiog pasirenkama nieko nedaryti. Na ir aišku, aukų skaičius auga, nes tos neteisėtą veiklą užsimančius įmonės veikia toliau. Kaip valstybių narių struktūros e, šią problemą sprendžia, kaip e, dėl melagingos reklamos direktyva yra taikoma valstybės narėse, tokį klausimą galėtume iškelti. Nesimato, kad valstybės narės tenktųsi šią problemą realiai spręsti. Dėkoju. Kolega Švab. Ačiū, ponė pirmininkė. Reiktų e, galų gale išlaisvinti mažas vidutinės įmonės nuo to maro, maro veikiančio, klaidinančio žininių leidėjų pavydalių ir kurių veiksmai tikrai stipriai kenkia MVI. Šeštųjų mm, metų 114 direktyva iš ties sutikė pa, teisinį pagrindą kovoti su e, tokiais sukčiais, tačiau valstybės narės nevykdo visų reikalavimų, bet to apsunkina padėtį ir tai, jog dažnai įmonės bando e, ieškoti patiklių žmonių kitose šalise, taigi reikia kaip įmanoma greitesnio sprendimo. Ir beje, taip pat reiktų suvokti, kad žinynų leidėjai aktyviausiai veikia vos keliose valstybėse narėse. Anuarele profesionale reprezintă una dintre... Ačiū, ponė pirmininkė. Profesiniai žinynai yra viena iš tokių nu, labiausiai naudojamų informacijų formų, siekiant sužinoti, na, kokia yra pasiūla ir kadangi jos e, tikrai turi tą pasitikėjimą, tokį prestižą, jais ir vartotojai pasitikė. Profesiniai žinynai, kurie teikia klaidinančią informaciją, e, daro žalą jai tai žinynais besinaudojantiems piliečiams. Šitą praktiką galima, už, jei užkirsti kelią, galima tinkamai taikant klaidingos informacijos ir lyginamos informacijos direktyvą. Deja, ne visos valstybės narės yra tinkamai perkilusios šitą E, direktyvą ir aukos negali na, reikalauti žalos atlyginimo. Aš manau, kad šitą direktyvą turėtų numatyti tinkamas priemonės, kad būtų kovojama su šio reiškiniu. Taip pat reikėtų papildyti bendrijos teisės aktus specifinėmis nuostatomis, kuriamis būtų apribojama tokių klaidinančių žinynų leidimas. Įmonės turėtų galimybę tiesiogiai kreiptis į teisininkus. Pirmininkė, paskutinės kalbėtas ponas Afner. Atsiprašau, aš nemačiau kad jūs prašėte žodžių kurį laiką. Prašau, dabar jums žodis. Ja, Pone pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos, tai tikrai yra europinė problema. Įvairiausių šalių parlamentarai pasidalina savo liūdna e, patirtimi. Aš e, taip pat e, esu su to susidūręs ir tikrai dauguma pasiūlymų yra tokie, kad nuo jų išsisukti labai sudėtinga. Turime 6 metų 114 direktyvą, 8 metais peticijų komitete diskutavome apie tai, dėja problema išlieka, jos mastai netgi išaugo. Pone Oettinger, išklausiau jūsų įžanginės kalbos, e, man susidarė įspūdis, kad jūs suvokėte problematiką, naujas komisaras reiškia naujas galimybės veikti. Pažvelkite šią klausimą, šį klausimą rimtai, nors atrodo smulki problema, bet Ji ypač sudėtinga ir sunki dėl to, kadangi nukenčia MVI šeimos įmonės, tai yra mūsų ekonomikos e, stuburas, daugiausia darbo vietų sukuriančios įmonės. Jeigu e, minėtos direktyvos nepavyks tinkami gyvendinti visoje Europoje, verslas patirs vis didesnę žalą. E, Ačiū. Na ir štai užbaigėme pasisakymus. Diskusiją užbaigs pono Oettinger pasisakymas komisijos vardu. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, ačiū už tą platų ir pakankamai vieningą problemos pristatymą, už vieningą poziciją. Informuosiu apie tai e, kolegė Reding ir paskatinsiu ją iki metų pabaigos išsiaiškinti e, tai, kaip yra įgyvendinami teisės aktai nacionaliniu lygmeniu ir kokios yra direktyvos bei nacionalinių įstatymų silpnosios ir stipriosios pusės. Priminsiu, kad 6 metų 114 direktyva mm, yra valstybėse narsiai įgyvendinta. Taigi perkelimo problemos nėra. Tačiau yra kitų sunkumų. E, pirmiausia, tarptautiniais atvejais dėl neoptimalaus kompetitingų institucijų bendradarbiavimo neretai nėra tinkamai vykdomas baudžiamasis persiekėjimas. Antra, trūksta e, taip pat veiksmų baudžiamojo srityje. O čia jau valstybių narių reikalas. Būtent tiek bausmių gyvendinimas, tiek baudžiamasis persiekimas, tą turi atlikti prokuratūros, teismai ar kitos kompetitingos institucijos. Trečia, pereinu prie esmės. Šeštųjų metų direktyva kalba apie klaidinančią e, reklamą, klaidinančią verslo praktiką ir daugiausia reglamentuoja e, santykius tarp verslo ir e, fizinių asmenių, o ne juridinių asmenų tarpusavio santykius. Pirmiausia, yra ginami piliečiai nuo sukčių, tačiau nesaugo e, piliečių kaip juridinių asmenų, nu, kaip a, žmonių turinčių individualią įmonę, kaip žmonių turinčių šeimos verslą. A, ir šiame aspekte išplėsti direktyvos taikymo sritį ir nus... įpareigoti ją mm, apimti ir santykius tarp įmonių savo laiku valstybių narių nebuvo palaikytas. Tuomet e, labai sąmoningai buvo apsiribota Europos įsikišimu e, tenkiantis kovoti ir apsaugoti nuo sukčiavimo piliečius, o ne kitas įmonės. Aišku, dėl to galima e, skūstis, tačiau tuo metu buvo apsispręsta neįtraukti įmonių tarpusavio santykių. Direktyva savo laiku buvo tikrai ambicingas europinis projektas. Jeigu nebūtų pasiektas kompromisas, direktyvos galėjo ir nebūti jeigu komisija e, būtų norėjusi išplėsti taikymo sritį, neapsiriboti tik piliečio apsauga nuo sukčių. Gali būti, kad jūsų šiandien pateikti konkretus e, pavyzdžiai bei komisijos surinkti duomenys apie pažeidimus leis e, išplėsti direktyvą ir apimti įmonių tarpusavio santykius. Mes labai ryštingai dirbame link šio tikslo. Aišku, yra valstybių narių, kur, san, kur piliečiai nuo sukčių yra ginami labai gerai tiek materialinėje, tiek baudžiamoje teisėje, tai yra pavyzdžiui Prancūzijos pavyzdys, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse apie jas buvo kalbama, piliečiai nuo sukčių nėra tinkamai apginti. Laukime, kad šios valstybės taryboje pasiryštų dėl Europinio teisės akto ginančio piliečius nuo panašaus pobūdžio sukčių. E, Ačiū. Komisijos nariai, kolegos, esu gavusi rezoliucijos projektą ir baigiant šią diskusiją rezoliuciją parengė Peticijų komitetas balsuosime šiandien 12 val. Diskusija šio klausimu baigta.